So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, would you please take your seat? Mėly kolegos, mielos kolego, kolegės, prašyčiau visus susėsti. So, schönen guten Morgen allerseits, liebe Kolleginnen und Kollegen. Visiems labas rytas. Tikiuosi, kad visi, kurie šiandien čia susirinkome, tame tarpe ir vertėjai, po vasaros atostogų susirinko gerai nusiteikę. Kai ko kol kas nematome, tikėkime, kad iki pusės dešimtos ir visi susirinks. Taigi pradėkime posėdį. turiu kolegos turiu keletą pranešimų. Žamuri Kavada ir ponas Priorys eina kalba apie mūsų komiteto narių pasikeitimus. Tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardės, gal ir ne. Na, dėl kalbų režimo išskyrus maltiečių, kruatų ir airių kalba vertimo nebus. E, šių kalbų vertimo nebus, visos kitos kalbos užtikrinamos. Mes turėtume išklausyti informaciją apie tai, kaip įgyvendama žmonių su negale konvencija 27 e, ir 8 pereito mėnesio Ženevoje vyko susitikimas su tautų atstovai šiuo klausimu ir pona, pone Kuza mus informuos, e, ponas Kuza informuos apie šį sustikimą. Dėkoju pirmininkę trumpai, kalbėsiu, nors tema yra labai svarbi. Pradėsiu nuo pagrindinių faktų. Visų pirma, egzistuoja e, žmonių su negale teisė konvencija, ES yra ją pasirašiusi. Ir tai yra labai svarbu. E, svarbu tai, kad ne viena, kuri atskira valstybė norė, ją yra pasirašiusi, bet mes visi, kaip e, organizacija ir akivaizdu, kad mes e, atidžiai stebime, kaip e, ši konvencija yra įgyvendinama praktikoje. ES institucijos yra sutarusios e, sukurti tam tikrą sąrangą, kuri leistų stebėti, kaip konvencija yra įgyvendinama. Europos parlamente yra trys komitetai, kurie yra įsitraukę į šį darbą. Mūsų komitetas yra e, vadovaujantis šiame darbe ir e, aš e, už tai atsakau ir draugės su mumis dirba taip pat lybė ir peticijų komitetas. Pradėjome dirbti e, balandžio mėnesį, tada buvau nuvykęs į Ženevą. Ir e, pradėti dialogo, ten pasiaiškinome, kaip mes toliau dirbsime, o dabar 27-28 rūpjūčio Europos komisija pateikė savo pristatymą. Prieš tai ji buvo išsiuntinėjusi klausimyną visoms vartybėms narėms, o paskui apibendrino atsakymus ir atstovaudama Europos Sąjungai pristatė tuos atsakymus. Užimtumo komitetui teks ateityje ir toliau dirbs CRPD komitetas savo galtinės išvadas priim šiandien ar rytoj, tada mes turėsime sureaguoti į tas išvadas arba <clears throat> pasiūlydami tolesnį teisėkuros e, darbą arba siūlydami prengti kitus dokumentus. Na, visų pirma, noriu paminėti taupimo priemonės, kurios susijusios su finansinė krize. Antra tema tai struktūrinių fondų panaudojimas. Būtent dėl tų dviejų temų mes gavome atsakymus. Na, o kiti klausimai buvo tokie kaip ES teisės aktai gali prisidėti prie prieigos gerinimo. Galbūt paminate, kad prieš keturis metus mūsų komitetas pareiškė, kad reikia teikti naujų pasiūlymų, tiesiekuros pasiūlymų dėl prieigos ir prieinamumo. Dar kitas klausimas yra e, teisinis e, žmonių su negale reprezentavimas, e, pasiaiškinti, ar neribojamos jų balsavimo teisės ką reikėtų nuveikti jiems padant. Buvo paminėta motinystės atostogų problema. Kitaip sakant, ES mm, e, gavo labai daug atsakymų dėl šių klausimų. Na ir paskutinė tema buvo teisinė sąranga, tam tikras nepriklausomas e, mechanizmas, kuris tikrina konvencijos įgyveninimą ir e, Europos komisija yra vienas iš e, tos sąrangos elementų ir mes jautėme, kad e, komitetas Ženevoje mums dėl šio dalyko pažers tam tikros kritikos. Europos parlamentas gegužės mėnesį plenarinėme posėdėje priėmė labai svarbų dokumentą šią temą. Tai buvo labai svarbus žingsnis. Taip pat rengiamas dar viena, dar viena ataskaita dėl šios konvencijos įgyvenimo ir tai demonstruoja, kad užimtumo komitetas yra pasiryžęs toliau dirbti su šiomis problemomis. Taip pat e, priminsiu Jums, kad rugsėjo mėnesį čia parlamente e, mes sukūrėme tam tikrą darbo grupę, tam tikrą tinklą, kurioje dirba parlamentarai iš devinių komitetų. Dėkui už man suteiktą žodį. Asvansėk. Dėkoju. Ponui Koza, glaustus pranešimas. Ačiū. Galime pereiti prie trečiojo darbo tvarkės punkto Europos jungtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumą skatinant paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija. Birželio 23 sutarėme, kad šį pranešimą renks ponas Bekeris ir kad mes taip pat renksime dėrybinius įgaliojimus dėryboms su taryba e, Liepos 15 įvyko pirmasis posėdis, jis buvo sėkmingas, panagrinėjome, panalizavome tame etape pirmasias pastraipas. Girdžiu, kad yra padaryta nemažai pažangos nuo to laiko, bet neužbėgsiu už akių ponui Bekeriui. Suteiksiu jam žodį, tačiau ne ilgiau kaip dešimčia minučių. Dėkuoju turiu pasakyti, kad džiaugiuosi po e, gana ilgo laiko matydamas jūs pirmininko kėdėje. Tikrai dėl to džiaugiamės. Na, o dėl pranešimo ir darbo, tai e, procesas vyksta sėkmingai. Vakar įvyko trečiasis e, trišalis dialogas. Sutarėme dėl. E, darbo procedūros. Nutarėme, kad e, toliau dirbsime su dokumento straipsniais, o paskui perėsime prie konstatuojamųjų dalių. E, kalbame apie gana sudėtingas struktūras ES, koordinuojančio įstaiga, e, koordinuojantasis biuras, yra viešosios užimtumo tarnybos, o greta to veikia ir privatus paslaugų teikėjai, nevyriausybinės organizacijos. Taigi, m, apskritai e, šita struktūra yra pakankamai sudėtinga. Šiuo metu kaip tik nagrinėjame e, redakcinę pusę formuluotės Ir vienas iš svarbiausių tikslų dabar yra socialinių partnerių vaidmens apibrėžimas. E, čia e, kokiu nors politiniu nesutarimu nėra, kalbame apie e, techninės, techninę dalyko pusę. Ir dirbame taip, kaip esame anksčiau apsisprendę. Didesnių barjerų, kliūčių nėra, egzistuoja puikia darbo atmosfera tarp tarybos, komisijos ir mūsų atstovų. Uh, E, dirbtinų e, kliūčių niekas nekelia, tad e, aš galėdamas noriu pasidžiaugti tuo mūsų atstovai, mūsų sekretoriato atstovai, taip pat konkrečiai Barbara iš sekretoriato dirba puikiai ir e, vyksta puikus bendradarbiavimas e, tarp šešėlinių pranešėjų ir jų padėjėjų. E, taigi viskas vyksta pakankamai gerai. Erfolg in den Gesprächen, Verhandlungen. Dėkuoju, ponu Bekeriu, iš tikrųjų puikus pranešimas. Linkiu Jums sėkmės ir tikiuosi, kad dėrybos toliau vystysis sėkmingai. Na kągi, panašu, kad mes dirbom labai sparčiai. Balsavimas yra numatytas pusė dešimtos. Taigi dabar turėsime trumpam sustabdyti savo darbą tam, kad jūs galėtumėt pasikeisti savo vasaros įspūdžiais.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 So, Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Abstimmung über das. Gerbimieji kolegos, dabar mes turėtume balsuoti dėl biudžeto. Mes, užimtumo komiteto nariai, turime įvertinti 2016 m. biudžeto projektą turime priekšti savo nuomonę. 94 pakeitimai yra pateikti ir dabar dėl jų ir balsuosime. 62-38 pirmasis yra pakeitimas. Pakelkite rankas, kas už balsuoju. Dėkoju. Kas prieš. Atmesta. Toliau 6232, kas už, dėkoju, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 6239, kas už, kas prieš, atmesta. 6245, kas už, prieš, patvirtinta. 6200, Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad patvirtinta 6-2. A, norite, kad pasitikrintume. Gerai. Tikriname, balsuojame elektroniniu būdu 6200 pakeitimas. Ar visi balsavote? Tuomet baigime balsavimo procedūrą. 22 balsavo už, 17 prieš. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Gerai, toliau periname prie 6, 2, 4, 6. Kas už? Kelkite rankas, kas, kas prieš. Yes? 6246 habe ich aufgerufen. Das sind schon richtig. 6246, dėl to pakeitimo balsavome. Gerai. Dar kartą. 6246. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6240. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 6201. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 6202. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 6233, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6242, kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6243, kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 62-43. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 60 pakeitimo 6243. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Toliau periname prie pakeitimo 6248, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 62. 49, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. Nedidelė balsų persvara. Toliau, 6234. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6250. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6203. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau periname prie kito pakeitimo 6251. Jis atkrenta. Toliau balsuojam dėl 6235. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 6253 ir 6254 yra identiški pakeitimai, kas už, kas prieš. Atmesta. Norite, kad pasitikrintume gerai. Balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimų 6253, 6254. Įneš. Tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad e, tarp mūsų yra viena narė, kuri pamiršo savo balsavimo kortelę, todėl prašau pridėti jos balsą prie balsuojančiųjų už. Wir können per Hand zählen, ja. Okay, wir, wir beobachten das. Gerai, Prašau aiškiai kelti rankas balsuojant. Socialistų balsų yra vienu per daug. Kas norėtų atsimti savo balsą? Juta, tau reikės priimti sprendimą. Juna, mes matome, kad per daug tavo frakcijos narių balsuoja. Jo, dabar viskas yra gerai. Ar reikėtų dar kažką įspręsti, ne? Ne, viskas gerai. Gerai, tuomet. Koks gerai rezultatas? Patvirtinta. Abu pakeitimai labai nedėlė balsų persvara patvirtinta. 6255. Kas už, kas prieš? Atsiprašau. bei 62. Atsiprašau, atsiprašau. Dabar balsuojame dėl pakeitimo 6256. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6205. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6257. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau 6258. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimo 6258. Bei SD ist einer zu viel. Vėl socialistų yra vienu balsu per daug. Susitarkite tarpusavį gerai. A, ne, dabar viskas jau gerai. Okay. Der 6258 ist angenommen. Taigi pakeitimas 6258 yra patvirtintas. Toliau periname prie pakeitimo 6260. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 62. 60 pastabos, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau 62, 62. Kas už? Kas prieš? Nėra man aišku. Pasitikrinkime. Pakeitimas 6262. Elektroninis balsavimas. Alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Patvirtinta. Taigi tiesiog nesugebėjau suskaičiuoti visų rankų. Toliau 6207, kas už, kas prieš. Nu, netaip paprasta, ar ne? Na kągi, pasitikrinkime dar kartą. Balsuojame dėl pakeitimo 6207. Amal abgestimmt? Ar visi balsavote? Gerai, pažiūrėkime. Rezultatą atmesta. Toliau. 6263, kas už, kas prieš atmesta didelė balsų persvara. Toliau 62-64, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau pakeitimas 62-64, pastabus, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl pakeitimo 6266. Atsiprašau, pasitaisiu pirinkas 65. Brown, sorry. Ich bin noch nicht ganz aus dem Urlaub wieder da. Zwei. Atsiprašau, panašu, kad dar neatsigavau nuo atostogų. Taigi 6-5 e, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau 6266 kas už, kas prieš. Atmesta. 6266. Toliau 6267, kas už, Kas prieš? Atmesta. 6, 2, 6, 7 pastabos, kas už, kas prieš? Atmesta. Toliau 6, 2, 6, 8, kas už, kas prieš? Patvirtinta. 6, 2, 6, 9, kas už, kas prieš? Patvirtinta. 6270. Toks pat kaip ir kiti pakeitimai. Ne, dėl šito nereikia balsuoti. Toliau, 6271, kas už? Gut, dann rufe ich auf 22. Na kągi, gerai. 6-2, 7-2, kas už, kas prieš. Šeši du septyni du. cannot adopt the figures twice, so we adopted the figures, so this falls. This was a mistake. Also wir haben gerade festgestellt, Da ist ein Fehler in der Abstimmungsliste. Mes ką tik pastebėjome balsavimo sąraše klaidą. Prie pakeitimo 6271 turėjo būti prirašytas prierašas, toks pat, kaip kuris yra prirašytas prie 70. Taigi 670 yra patvirtintas. Teisingai? Gerai, dabar balsuojame dėl pakeitimo 6272. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Na, koks yra rezultatas? 40 balsavo už, 9 prieš. Tikrai nelabai gerai matau šį rytą. Toliau, 6208 kas už. Kas prieš? Patvirtinta. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. okay, dann sind wir bei 62. Na kągi, gerai, 6, 2, 7, 7. Kas už? Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. 6278. Kas už? Prieš? Patvirtinta. 6279. Kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad patvirtinta. Toliau 6210. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 6280. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pasitikrinkime. Gerai. Pakeitimas tai 6280. Ar visi balsavote? Dėkuoju. Atmesta. Toliau 6211, kas už, kas prieš, atmesta. 6281, kas už, kas prieš, atmesta. 6212, kas už, kas prieš, atmesta. atmesta. 6282, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Atmesta. Toliau. 6, 2, 13. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Toliau. 6, 2, 8, 3. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Pereiname prie pakeitimo 6, 2, 14 atsiprašau, pirinkas 44, kas už. Dėl skaičių dabar balsuojame, kas prieš. Atmesta. Toliau 6284 pastabos, kas už, kas prieš. Atmesta. Norite, kad pasitikrintume gerai, tuomet balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimo 6284 pastabų. Ar balsavote visi? Visi spėjote? Gerai, tuomet rezultatas yra toks, kad šis pakeitimas yra atmestas. Toliau 6285, kas už, kas prieš, atmesta. 6215, kas už, kas prieš, atmesta. 62 16. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6217. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl pakeitimo 6217. Na, das war doch eindeutig. Wenn Sie aus dem Urlaub da sind, bitte. Na kągi, rezultatas pakankamai aiškus. Ką tik grįžau iš atostogų ir atsiprašau. Gal esu dar šiek tiek atsipalaidavęs. Toliau, 6286, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad atmesta. 6218, kas už, kas prieš. Ne, vėlgi man nėra aišku, pasitikrinkime. 6218. Eindeutig dagegen. Na kągi, aiškia balsų persvara atmestas šis pakeitimas. Jei viskas vyksta labai greitai, jūs keliat rankas ne vienu metu ir tuomet man sunku yra susigaudyti, kas balsuoja už kas prieš. Bet bet kuriuo atveju stengsime dirbti kuo geriau. Pastabos. Ab, prašau. Na kągi. Na, mes turime čia du e, socialistų koordinatorius. Ir e, man atrodo, kad viskas vyksta gerai. Ir jūs tikrai bandote užtikrinti, kad viskas būtų padaryta kuo geriau. Ir a, e, tai yra gerai. Gal kitą kartą reikėtų pagalvoti, kodėl tiek daug pakeitimų yra. Na, jeigu norite, tai galime balsuoti ir dar sparčiau. 6287 kas už, kas prieš. Atmesta. 6219 kas už, kas prieš. Atmesta. 6220 kas už, kas prieš. Atmesta. 6221 kas už, kas prieš. Neaišku, pasitikrinkime. 6221 balsuojame elektroniniu būdu. Dėkoju. Ir visi balsavote. Rezultatas. Na, iš tikrųjų. Tik e, vieno balsų skirtumas. Ir net jeigu pridėsime jūsų balsą prie balsuojančių už, vis tiek bus atmesta. Toliau 6, 2, 2, 2, už, prieš, Man atrodo, kad ir čia reikėtų pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu. 6222. Baigėte balsuoti. Visi paspaudyti mygtukus. Gerai, tuomet balsavimas baigtas. A, toks pat rezultatas. A, ir dar pridėsime jūsų balsą. Gaunasi tuomet, kad šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau, kompromisiniai pakeitimai. Atsiprašau, jūs kažką norėt pasakyti? Kompromis 6295. Na kągi, kompromisas 6295, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau 6224. Kas už, kas prieš. Atmesta. 6225, kas už, kas prieš. Man atrodo, kad patvirtinta. Ar reikėtų pasitikrinti? Gerai. Gerai balsuojame. 6225. Gestimt. Ar visi paspaudėte mygtuką? Gerai. Tuomet rezultatas yra toks. Šis pakeitimas yra atmestas. Toliau 6226. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 6227. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 6289. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6228, kas už? A, atsiprašau, šis pakeitimas atkrenta. Taigi pereiname prie kompromisinio pakeitimo 6294, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Toliau 6291, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 6230, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Toliau 6292, kas skaičiai, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau 6292 pastabos, kas už, kas prieš. Atmesta. Toliau periname prie pakeitimo 6231, kas už, kas prieš, patvirtinta. Ir pagaliau 6293, kas už, kas prieš, patvirtinta. Na kągi dabar galutinis balsavimas dėl biudžeto pakeitimo. A, ne, nėra numatyta galutinio balsavimo. Na kągi, mes perduosime balsavimo rezultatus atsakingajam komitetui. Na kągi, baigiame užimtumo komiteto darbo posėdį. Kitas mūsų posėdis turėtų įvykti rugsėjo 15 dieną nuo 9 iki pusės 1 ir nuo 3 iki pusės 7.